transliaciją iš Briuselio, tiksliau iš Europos parlamento. Muy buenas tardes, les saludamos desde Bruselas, en concreto. Labas vakaras, vyksta tiesioginė transliacija iš Briuselio. Dabar esame Europos parlamente. Jis yra paverstas, kaip matote, į didžiulę televizijos studiją. Šiandien ES piliečiai balsavo rinko Europos parlamento narius visose ES valstybėse narėse. Šiandien kalbėsime apie ES ateitį. Kalbėsime įvairiomis kalbomis. ES tai yra įprasta. Mes esame pačių įvairiausių šalių atstovai, esame skirtingų kultūrų atstovai. Na, o Europos parlamento vertėjai šiuo metu atlieka puikų darbą. Dėl to mes vieni kitus puikiai suprantame. Kalbėsime apie ES ateitį. Kvo vadys Europą? Kur eini Europą? Tokia yra mūsų diskusijų tema. Kalbėsime apie svarbius dalykus Europos parlamento ir komisijos ateičiai, kalbėsime apie Lisabono sutartį, kalbėsime apie tai, ar ekonominė krizė kelia grėsmę ES ateičiai, ar galima valdyti Europas, kai tiek daug euroskeptiškų vyriausybių. Norėčiau pristatyti nuo svedžių pristatymų. Pone Margareta Valstrom yra ES komisijos narė, atsakinga už komunikacijas ir e, bendradarbiavimą su ES institucijomis. Būtent jos darbas yra išaiškinti ES piliečiams, kaip veikia ES ir ką dirba komisija. Labas vakaras. Norėčiau taip pat Jums pristatyti Majosetį iš Italijos. Jis vadovauja ekonominiai ir socialiniai tarybai. Mario Sepi puikiai žino, kokios yra socialinės teisės, puikiai žino ES ekonomikos e, aktualės. Labas vakaras, ponus Sepi. Ricardo Perišiš yra mūsų kitas svečias, taip pat iš Italijos. Jis yra užsienio reikalų komiteto narys, jis yra dirbęs Europos komisijoje, turi daug patirties, dirbęs e, klaus, su klausimais susijusiais su ekonomikos rytimi. Jose Marija Kasado yra dar vienas mūsų svečias, Kordų universiteto profesorius. E, taip pat e, jis yra tas asmo, kuris puikiai žino, kaip kūrėsi ekonominė ir pinigų sąjunga. Richard Sinot taip pat yra mūsų studijos svečias. Jis yra University College Dubline profesorius. Jis yra viešosios nuomonės ekspertas, puikiai žino, ką sako euro barometras ir puikiai žino, kokia yra ES kultūra. Kristina Sigaridų taip pat yra mūsų viešne, ji yra žurnalistė iš Graikijos RT3 e, televizijos kanalui dirbanti. Labas vakaras. Dominika Školkovska. Tikiuosi, kad labai neiškraipiau pavardės, sako laidos vedėjas. Jūs dirbate gazetą Vaibožską, Tai yra labai svarbus laikraštis ne tik Lenkijai, bet ir visai Europos Sąjungai. Norėčiau pradėti nuo Margaretos Valstrom. Vienas iš svarbiausių e, klausimų šiandien yra dalyvavimas ES rinkimuose. Ar jau žinome, kiek piliečių dalyvavo juose? Man atrodo, kad vaizdas yra labai įvairus. Kai kuriuose valstybėse, saujelėje jų aktyvumas šiek tiek padidėjo, didžiojoje dalyje valstybių narių, kaip dabar atrodo, toks pat rinkėjų aktyvumas kaip ir 2004 metais, o keletoje valstybių jis bus mažesnis. Yra nemažai veiksnių, kurie įtakos rinkėjų aktyvumui ir e, rezultatams. Eurobarometro rezult, tyrimų rezultatai rodo, kad nacionalinės diskusijos didžiojoje dalyje mm, ES valstybių vykusių turėjo įtakos rinkėjų požiūriui į rinkimus ir į jų e, ir balsavimo reikšmės suvokimą. Kita problema - Europos kaip darinio ateitis. Jeigu Europos parlamentas turėtų daugiau galios, ar rinkėjų aktyvumo mažėjimas gali sumažinti rinkėjų E, parlamento atstovavimą. Europos parlamento legitimumas turėtų padidėti jeigu būtų rinkėjų daugiau, taip ir atsitiktų. Tas pati padėtis kaip ir nacionaliniuose parlamentuose. Nors ir negalima sakyti, kad e, pasiekus tam tikrą aktyvumo nedidelį lygį, e, rinkėjai lieka nebeatstovaujami, dėl to niekas nepasikeičia, bet vis tik reikėtų ES stengtis kovoti, kad e, parlamento veikla būtų pagrįsta nacionalinėmis diskusijomis, nacionalinė politinė kultūra. Mes tą bandome daryti. Be to, Europos parlamento rinkimuose atskiri individai vaidina kur kas svarbesnį e, vaidmenį negu nacionaliniuose parlamentuose. Žmonės renkasi atskirus kandidatus. Tai turi įtakos rinkimams taip pat. Mr. Sino, Jūs kalbėjote. Jūs kalbėjote apie Eurobarometro rezultatus, dabar žodį suteiksiu ponui Sinotui. Norėčiau pažymėti, kad labai svarbu siekti užtikrinti didesnį rinkėjų aktyvumą. Ir aš norėčiau patvirtinti jūsų mintį kad tik tai nedidelėje e, grupėje šalių aktyvumas padidėjo. Taip pat reikia nepamiršti, kad e, rinkimuose turime siekti ir subalansuoto lyčių atstovavimo. Taip pat apie tai, kad skirtingose šalise galioja skirtingi e, reikalavimai, skirtingi įstatymai, kaip e, nariai yra išrenkami. Taigi, kai kuriuose valstybėse e, situacija, aktyvumas išliko tas pats. Atrodo, kad buvo techninių kliučių sinoto pasisakymo metu, nes mikrofonas nebuvo įjungtas. Teskite prašau toliau. So, <coughs> okay. Do, do Gal norėtumėte dar kartą užduoti man šį klausimą? Eh, Taigi, kalbėjome apie Eurobarometro rezultatus ir galimas problemas. Taip, ir aš išreiškiau pritarimą komisarės Valstrom minčiai, kad aktyvumas rinkėjų yra labai svarbus, nes šiuo metu uh, Mažiau nei 50 procentų jis sudaro, kai kur 48 procentai, 45 procentai. Ir tai rimta problema, nes jeigu, braiž... jeigu parlamento aktyvumą parlamento rinkimuose pavaizduotume kreivėje, tai ta kreivė tikriausiai eitų žemyn nuo 1997 metų, pavyzdžiui. Ir tai yra rimta problema. Ir situacija panaši kai kuriuose valstybėse. Trijose valstybėse aktyvumas išaugo, tačiau dėl to, kad jis anksčiau buvo labai nedidelis, o Danijoje vyksta konstitucinis referendumas dėl to, kokios lyties asmenys gali tapti sosto paveldėtojais. Ir Danijoje vyksta ir balsavimas šiuo klausimu trijos, keturiose valstybėse e, aktyvumas sumažėjo, trijose aktyvumas išliko toks pat. Taigi, svarbiausia, kaip susijęti rinkėjų susidomėjimą, aktyvumą su parlamento darbu, ne tik parlamento, bet ir, pavyzdžiui, parlamento ir tarybos darbu, kuomet vyksta bendras sprendimų prieimimas. Reikia išsiaiškinti, kodėl rinkėjų aktyvumas kai kur mažas. Atrodo, kad čia svarbus yra du veiksniai, kurie apsprendžia aktyvumą. Ar lengva žmonėms balsuoti? Ir iš tikrųjų gal ir nėra labai gerai renkti Europos parlamento rinkimus saulėtą birželio mėnesio sekmandienį. Taigi, praktinis aspektas yra svarbus. Kitas dalykas - gebėjimas mobilizuoti rinkėjus. Ir kaip, ar mums tai pavyksta pasiekti, dar, dar klausimas. Hoy un día eh, soleado, sino todo lo contrario, lo hemos visto aquí. Na, aš manau, kad ne visur buvo saulėta diena, pavyzdžiui, Belgijoje tikrai ne, Be, Ispanijoje irgi oras buvo beje nekoks. Galbūt, nežinau, ar galima būtų sakyti, ar reikia nukelti kitą dieną, kad tai nebūtų atostogų diena. Mm, sudėtinga, sudėtinga, nes seniau nebuvo taip, kad būtent oras lemia rinkimų rezultatus ir oro iš anksto atspėti, bet to neįmanoma. Yra daug veiksnių, kurie turi įtako šiam procesui. Tas procesas prasidėjo prieš kurį laiką ir užsitęsė. Rezultatų dėja reikiamų kol kas nesulaukėme. Aš manau, kad vis dėlto turime neprarasti drąsos, turime prisiminti, kad privalu žvelgti į ateitį. Mes siejame tam tikrus lūkesčius su ES, todėl priešingai reikia nenuleisti rankas, o ir toliau šviesti žmonės, rodyti jiems, kas yra ES. Privalu, kad ES artėtų prie piliečių. Nes tuomet ES piliečiai galės tą Europą justi kaip darinį, kuris yra svarbus jų kasdieniam gyvenimui. Svarbu apie ES kalbėti, svarbu, kad būtų jos lygmenių aptarimi svarbiausi klausimai. Ar tai būtų euro klausimai, ar Europos parlamento klausimai, ar institucijų klausimai. Piliečiai turi jo žinoti. E, santykiai tarp atskirų institucijų irgi yra labai svarbus. Piliečiai turi jo žinoti. Dabar norėčiau kreiptis į poną Sepį. Jeigu turėtume stipresnės institucijas, jeigu jų kompetencijos sritis būtų platesnė, ar matote, kad tuomet Europa priartėtų prie piliečių? Aš manau, kad tos problemos nėra logistinio pobūdžio. Rinkimų data neturi jokios įtakos rezultatams. Svarbiausia yra politinės problemos. Kai aš jau balsuoti, aš iškėliau savo štai tokį klausimą. Kodėl aš turėčiau neiti balsuoti? Ir supratau, kad kliūčių raščiau. Pirmiausia, vyriausybės. Jos nenustoja kaltinti visko Europos Sąjungos. Nes mūsų šalių vyriausybės dažnai juk mums sako, visos problemos dėl ES. Antra kliūtis. Tas faktas, kad rinkimų kampanija ES nebuvo tikrai europinė rinkimų kampanija, irgi yra kliūtis. Vyko 27 nacionalinės rinkimų kampanijos. Ir dažnai apie ES klausimus net nebuvo kalbama, buvo diskutuojami nacionaliniai reikalai. O mes atlikome nedidelę apklausą ir Supratome, kad daugiau negu 20 iš 27 valstybių diskusijos būdavo susijusios su tuo, ką mano pozicija ar opozicija vienu ar kitu klausimu. Tai buvo susijęs su įtampa tikra tam egzistuojančia tarp opozicijos ir opozicijos. Mano šalyje kampanija sukosi apie tokius klausimus, kurių net minėti čia nenorėčiau. Belgijoje E, vėlgi problemos yra susijusios su atskirų e, tautinių e, klausimų elementais. Ir buvo kalbama taip pat apie taksi reikalus dar kitose šalise. Taigi, nepaisant visų ponios Valstrom pastangų, Europa ir toliau tebėra kažkas biurokratiško, kažkas tolimo piliečiams. Per toli nuo jų. Niekada nesistengiama pasitelkti tų jausmų, kuriuos galėtų Europos Sąjunga sukelti piliečiams. Juk Europa turi labai kilnę misiją surasti, pavyzdžiui, atsakymus į socialinius klausimus. Jis būtų, jinai turėtų būti mūsų kelrodė žvaigždė, sprendžiant globalizacijas problemas. Jeigu tų atsakymų nebus ir tų akcentų nebus, jaunimas nebeis balsuoti. Aš manyčiau, kad rezultatai atitinka daugmaž tuos pačius rezultatus, kuriuos turėjome 2004-aisiais, praeituose rinkimuose. Aš manau, kad Europos parlamentas bus legitimus, jeigu ras atsakymus į krizės iškeltus klausimus, jeigu parlamentas pateiks tuos atsakymus, jeigu numatys gairias, jeigu uh, numatys, kaip iš krizės išeiti, tai manyčiau, kad e, rinkėjų akise Europos parlamentas ir to bus legitimus. Los... Eh, Na, netrukus bus 9 valandos vakaro. RT 3 prisijungs prie mūsų ir manau, Kristina, kad jūs norėtumėte užduoti klausimus svečiams. Aš manau, kad mes Mielai dabar padiskutuotume apie Lisabonos sutartį ir Lisabonos sutarties likimą. Ar jūs manote, kad Lisabonos sutarties likimas galiausiai bus laimingas? Didžioji dalis e, įrodymų rodo, kad viskas baigsiais gerai. Parama išaugo ir ji laikosi stabili apie 60 procentų. E, Vasario mėnesį buvo atliktas paskutinis visuomenės nuomonės apklausimas. Iš dalies tai yra susiję su tuo, kad Airijos vyriausybė ir kolegos ES lygių sugebėjo susitarti dėrybose. Dėrybos bus galutinai baigtos e, šį mėnesį, birželį, tačiau jų reikšmė buvo labai didelė. referendumai, kai juos kartojame, tampa tam tikromis pamokomis. Žmonės prieėmė vieną sprendimą ne taip, kaip reikėtų, žmonės ima ir persigalvoja, pergalvoja viską, kas vyko. Kitas dalykas, kuris e, galėtų e, prisidėti prie Lisabono sutarties gero likimo, būtų įvykiai Junktinėje karalystėje. Pateiksiu tokį nemalonų klausimą. Sakykime, kad airiai balsuos taip. Čekai pasirašys sutartį, o Davidas Cameronas surengė tada referendumą Britanijos e, visuomenėje. Kas tada atsitiktų? Viskas priklausys nuo įvykių sekos. Jeigu atsitiks taip, kaip jūs sakote, viskas išsidėstys taip, pirmiausia Airija, po to Čekai, po to Britai, tada problemų gali kilti, nes tada Britanijos piliečiams tektų patiems apsispręsti. Tačiau, jeigu Junktinėje karalystėje valdžia būtų perduota greitai ir Davidas Cameronas taptų ministrų pirmininku artimiausioje ateityje, tai E, apie Lisabonos sutartį būtų pradėta kalbėti dar prieš Airijos referendumą. Tai turėtų rimtų pasiekmių. Tada Airijai sakytų, na, mes negalime e, net kreipti dėmesio į tai, ką padarė, kaip, kaip kalba Britai ir dabar jau Airija nebėra atsakingi už Lisabonos sutarties likimą. Taigi e, turėtume pažiūrėti, kas atsitiks. E, Nors viskas gali būti ir atvirkščiai. Galbūt airiai sakys, Brit elgesi taip, o mes turime elgtis priešingai ir tada balsuos už sutartį. Toliau klausimas komisijos nariai Margo Valstrium. Ar jūsų nuomonė balsavimas dėl naujojo komisijos pirmininko turėtų vykti po airijos referendumo, kaip siūlo ponas Sarkozy, ar prieš? Aš manau, kad šis klausimas turėtų būti aptartas Europos vadovų susitikime dar birželio mėnesį. Būtent jie turi nuspręsti, kaip E, ir kada turės e, būti priimami sprendimai. Aš nenorėčiau jokių prognozių čia išsakyti. E, Taip pat klausimas ponui Kasado. Ar jūs manote, socialistai turėtų teikti kitą kandidatą į pirmininko postą? <clears throat> Un experto en, en temas eh, políticos, pero eh, ciertamente. Nesu politikos klausimų ekspertas, bet kaip akademikas, sakyčiau, kad turėtų mm, galioti įprastinė tvarka. Svarbiausia užtikrinti politinių frakcijų pusiausvyrą, politinių jėgų pusiausvyrą. Kalbu apie tas politinės jėgas, kurios yra įtakingiausios Europoje. Ir jeigu dėrybo eigoje būtų priimtas sprendimas dėl pokyčių. Taip, taip tai yra įmanoma. Bet gali viskas taip pasisukti. Aš sakyčiau, kad tas klausimas tikrai yra labai svarbus. Ispanijos vyriausybė jau atsiskleidė ir pareiškė, kad ji palaikys dabartinį komisijos pirmininką. Ir iš tikrųjų gali būti netikėtumų Europos politikoje. Taip ir vyksta kas nuo karto. Nieko nėra neįmanomo. Pastaraisiais mėnesiais įsisiautėjus kriziai, kai kurie žmonės skundėsi, kad Europa nepakankamai dirba jų labui, tačiau Europoje egzistuoja įvairiausių priemonių, Europa turi įvairiausių priemonių, kuriomis gali pasinaudoti. Taigi, komisarė, ar jūs manote, kad komisijai reikia daugiau galių veikti šioje situacijoje? Viskas priklausys nuo to, ar Lisabono sutartis bus ratifikuota, nes galių padalymas tarp institucijų yra apspręstas joje. Taip pat svarbu, kas atstovauja Europos Sąjungą, kaip tai suvokiama, ar Europos Sąjunga pasisako vienu balsu tarptautinės arenoje. Mes supratome, kad tai yra svarbu, ypač kriziai, prasidėjus kriziai ir komisaras, komisijos pirmininkas Baroso bandė užtikrinti, kad mes dirbtume drauge, kad egzistuotų partnerystė sprendžiant krizę. Tačiau šį klausimą dar turėsime daug kartų nagrinėti ir jo imtis, nes būtent čia ir, atsir, čia iš čia ir kyla tas legitimumas santykiuose su rinkėjais. Tai yra gebėjimas e, spręsti krizę, priimti iškylančius iššūkius ir aišku, viską reikia daryti tinkamai, daryti teisingus sprendimus. Ir man atrodo, kad šiandien galime padaryti keletą išvadų. Noriu pasakyti parlamentams ir politinėms frakcijoms. Nesivelkite politinę konfrontaciją, nes rinkėjai tai tikrai pastebės. Valstybėms narėms, manau, reiktų nepamiršti štai ko užtikrinkite europietišką matmenį šalies viduje vykstančiose diskusijose, nes svarbu siekti akcentuoti ne tik nacionalinės reikšmės klausimus, reikia nepamiršti ir Europos parlamento rinkimų. Ir komisijai noriu pasakyti, kad turime toliau dirbti, geriau teikti informaciją. Ir galiausiai mums reikia daugiau moterų. Daugiau moterų visose postuose, visose lygmenyse, kuriuos reikės užpildyti. Uh, Viena iš iškilančių problemų yra tai, kad žmonės žvelgdami į ES institucijas teigia, kad mes norime, kad jie nori stipresnių institucijų, kurios daugiau nuveiktų, bet kita vertus mes nenorime joms suteikti galių, nes reikia atsisakyti turimų galių. Taigi, ar tikrai Europos vyriausybės ir Europos piliečiai yra pasirengę perduoti tas galės? Really? Um, Europos žmonės niekada neturėjo galimybės šio klausimo deramai suprasti ir jį aptarti. Jie žino tik tai, ką jiems sako vyriausybės. O vyriausybės vis dar teigia, kad Bruselis yra blogas. Nebent e, vyriausybės negali apsimesti, kad e, Tai, kas buvo, kas buvo jų padaryta negerai, buvo padaryta Bruselėje. Dauguma vyriausybių e, nenori perduoti daugiau galių parlamentams ar Europos institucijoms, nes nori pačias jas išlaikyti. Ir galę jos nori perleisti tik tada, kai galima akivaizdžiai parodyti, kad tai yra vienintelė išeitis. Ir visuomet taip būdavo. Bet tuo turi rūpintis Europos institucijos, komisija, parlamentas, jos turi apie tai kalbėti. Apgailestauju, gerbiama ponė Valstrom, tačiau per šią finansų krizę komisijos akivaizdžiai nematėme. Vienintelė institucija, kuri šioje krizėje atrodė veikianti, buvo Europos centrinis bankas. Europos parlamentui artėjo rinkimai, Europos e, komisija e, tiesiog e, buvo neveiksni ir matėme tik Europos centrinį banką. Tuo tarpu valstybių vyriausybės teigė, kad jos krizę gali suvaldyti koordinuodamos savo veiksmus. Akivaizdu, kad jos to negali padaryti. Tačiau, kai kalbame su visuomenė, to niekada nepaaiškiname, neišaiškiname. Aš sutinku su Marijo Sepi. Rinkimų kampaniją rengė e, vyriausybės nacionalinių lygmenių. Tačiau kitas svarbus neveikiantis elementas buvo Europos politinės partijos. Atrodo, kad jos neegzistuoja. Jos turėjo puikią galimybę e, kitą Europos komisijos pirmininko paskirimą politizuoti, tačiau jos to nepadarė. Neegzistuoja Europos politinės partijos. Jos pasirodo tik tada, kai pradeda galvoti, kaip vietas pasiskirstyti Europos parlamente. Tačiau, kai jos vykdo rinkimų kampanijas, jos remiasi nacionalinėmis problemomis, nacionaliniais klausimais ir tampa nacionalinėmis partijomis. Tokiu būdu yra prarandama labai svarbi proga propaguoti ES. O rezultatas yra toks, kad be žemo rinkėjų aktyvumo dar ir išauks uh, ekstremistinių, populistinių partijų atstovavimas ir iš kairės, ir iš dešinės. Ir tai yra nerima galintis signalas ne tik pačiai Europai, bet ir demokratijos e, būkliai visose valstybėse narėse. Iš pirmųjų rinkimų jau matosi, kad e, ekstremistinių dešiniai ekstremistai, nacionalistinės partijos labai aktyviai e, ir sėkmingai sudalyvavo rinkimuose. E, pone Sinot, ar jūs manote, kad tai turėtų kelti susirūpinimą krizės metu, kad nacionalizmas kyla? Iš dalies e, tai, kas vyksta dabar, yra susiję su praeitimi. ES vienas iš pirmųjų pasiekimų buvo vieningos rinkos sugerimas. Tuo metu tai buvo iš esmės santykinai lengva padaryti. Tam reikėjo daug iniciatyvų dėl oro veiksmų, bet tuo metu tai buvo reikalinga. Tačiau po to iškilo daug e, prieštaringų politinių aspektų e, vieninga rinka susikirto su kitomis politikos rėtimis - imigracija, pluralizmu ir panašiai piliečiai e, neretai šiuos klausimus suvokia kaip labiau apčiuopiamus negu kitus klausimus. Ir dabar, krizės metu, neretai e, piliečiai persimeta prie ekstremistinių partijų. Manau, kad apsiginti nuo tokių partijų galėtume organizuodami racionales E, sveiko proto diskusijas pagrindinėse Europos partijose. Žinoma, pritariu, kad Europos lygmens stambiosios partijos yra gana silpnos, tačiau sunku išžiūrėti, kaip uh, E, tą problemą išspręsti. Mes sutinkame, kad diskusija turi būti politizuota ir turiu galvoje diskusijas ne tik parlamente, bet ir kitur, kai kalbame apie parlamento darbą su kitomis institucijomis. Taigi turi būti kuriamos koalicijos ir tarp partijų, ir tarp institucijų. O mes galime tik tai e, pasinaudoti tokių diskusijų pozityviais rezultatais. Lisabono sutartis tik minimaliai pakeis padėtį. Net ir Danai nusprendė, kad nebereikia balsuoti dėl Lisabono sutarties, nes pasikeitimai bus tokie nedideli. Taigi dėl jos padėtis iš esmės nepasikeis. Ir nemanau, kad be Lisabono sutarties artimiausioje ateityje bus daromi kokie kardinalūs pakeitimai. Taigi sunkumų gali iškilti nemažai. Yra daug norinčių pasisakyti, ponas Sepi ir Paryčiai prašė žodžio abu. Kalbant apie europinės partijas ar kai kurias iš jų, galime pastebėti, kad atsiranda tam tikras judėjimas, kuris gimė Airijoje. Libertas fenomenas yra įdomus. Turime paneuropinį judėjimą, kuris dėja nėra nusiteikęs palankiai ES kūrimo atžvilgiu antieuropiečiai, regis dabar yra geriau organizuoti negu proeuropiečiai. Nežinau, ar ponas Sepi norėtų šiuo klausimu ką nors pridurti. Ponas Sepi, norėčiau pasakyti, kad vieningos rinkos kūrimas buvo esminis etapas. Jį įveikti nebuvo lengva. Antras esminis etapas buvo konstitucinė sutartis. Man patinka tas pavadinimas konstitucinė sutartis. Daug daugiau negu Lisabono sutartis, kaip dabar jį vadinama. Nes šioje sutartyje yra daug elementų, kurie galėtų padėti sukurti tam tikrą dinamiką, galėtų atsirasti ES vyriausybė, būtų galima žengti daug toliau negu šiandien. Galima būtų turėti ES prezidentą, asmenį, kuris būtų renkamas dviejiems metams su galimybė jį perinkti, išauks Europos parlamento kompetencija. Aš manau, kad tos sutarties žmonės gerai nesupranta viešoji nuomonė ir negali jos suprasti. Per nelik ta sutartis yra sudėtinga, tačiau ten yra dalykų, kur yra ypatingai svarbus. Pavyzdžiui, pagrindinių teisų hartija. Net jeigu tai yra tik viso labo priedas, protokolas, Tai vis dėlto yra esminis dokumentas ES gyvenime. Būtent tai aš norėčiau pabrėžti, būtent tai yra tas signalas, kurį turėtų siūsti ES, kad dėl ksenofobinių ir rasistinių judėjimų iškilimo, kai dėl libertas atsiradimo. Norėčiau pasakyti, kad manęs Man tai nekelia baimės politinių požiūrių, nes aš manau, kad judėjimai niekada nesurinks reikiamos kritinės masės, kad pakeistų iš esmės ES politinį gyvenimą. Tačiau viešai nuomonė šie judėjimai įtakos turi baimės e, skatinimas, neapykantos propagavimas yra tie jausmai, kurių ES šiandien negali įsileisti. ES neturi bijoti globalizacijos, to, kas ateina iš išorės. Priešingai, ji turi tarnauti pavyzdžių, ji turi būti vadovas kitiems, kaip su tomis krizėmis ir tais reiškiniais išorės susitvarkyti. Taigi aš tikiuosi, kad pilietinė visuomenė reaguos teisingai Aš manau, kad reikia kovoti prieš tas pavojingas tendencijas, remiantis ES siūlymais metodais. Turime remtis pagrindinėmis teisėmis ir savo vertybėmis. Dėkui. Ponas Peryčiai prašo žodžio, paskui Kristinai dar leisime pasisakyti. Tai yra gana paplitęs įprotis, kad tai, kas įvyko, yra pagrista, buvo tam priežasčių ir neaišku, kas bus toliau. Kai buvo pasirašyta Romos sutartis, daugelis teigia, kad muitų sąjunga niekada netaps realybė, kad tai yra per sudėtinga. Paskui daugelis teigia, kad vidaus rinka niekada nebus sukurta. O dar po to e, daugelis teigia, kad Europa nebus sukurta. Ir dabar vėl sakome, kad kažkas, kas bus ateitie, yra neįmanoma. Tai tipiškai europietiška. Aš kalbu apie saliginai politiškai, e, politinio sutarimo lydimą procesą. Kalbu apie tai, kad žmonės susiduria su klausimais įtakojančiais jų gyvenimą ir toliau, kad tuos kai kuriuos klausimus turi spręsti politinės sistemos. Juk mes E, svarstėme pasiūlymą, ar kurti e, federacinės Europos valstybės valstybę, tačiau nuspręsta to nedaryti. Jeigu mes sakome, kad kai kurie klausimai yra politizuoti, iš tikrųjų taip ir yra, nežiūrinti tai mums pavyko pasiekti sėkmės kai kuriuose svarbiose srityse. Noriu pateikti pavyzdį. Paskutinėme didžiojo 20-ko susitikime Londone dalyvavo du amerikiečiai, vienas kinas ir 10 europiečių. Tai yra, na, nedovanotina, kad su mumis nesiskaitoma. Juk negali tai būti, kad Europa, dal... Dalyv... kad Europa dalyvautų tinkamai pasaulinėje valdymo sistemoje, jeigu prie stalo sėdi 10 europiečių. Tan, kalbant apie Europos šalių vyriausybės, tai daugybė šalių kovojo už tai, kad e, na, mušėsi dėl galimybės dalyvauti tame susitikime, nes didysis didžiojo dvidešimtuko posėdžiai yra svarbus ir susitikimai ir Europa gal turėtų kitaip juos traktuoti. Pone Valstrom. Noriu pasakyti, kad politinė atmintis yra labai trumpa. Ir aišku, jūs galite manyti, ką tik norite apie užmojus, apie komisijos pasiūlymus, tačiau viena institucija, kuri nuo pat krizės pradžios gynė Europos interesus ir bandė išsiaiškinti, ką galime drauge nuveikti kovojant su krize, buvo komisija. Komisija buvo vienintelė bandžiusi pristatyti tokią perspektyvą, nes nepamirškite, kad didžiosios valstybės visų pirma neigia, kad reikės imtis veiksmų Europos mastu. Ir įvairiais etapais buvo bandoma e, diekt, imtis protekcionistinių priemonių. Būtent todėl komisijai teko čia suvaidinti savo vaidmenį. Ir aišku, nuomonės šiuo klausimu skiriasi, bet aš norėčiau apginti komisiją ir jos vaidmenį mes užsitikrinome vietą e, didžiajame aštuonetuke, didžiojo dvidešimtuko susitikimuose komisijai vietą, kad galėtume kalbėti Europos vardu. Ir tai, aišku, labai svarbu ir ateičiai. Nebūkime ciniški, nes galima padaryti daugybę dalykų ir toliau tęsti veiksmus tose srityse, ir skaitant ir veiksmus, kurių ėmėsi komisija, kalbant apie politinio forumo kūrimą, diskusijų skatinimą, bet jūs turite nueiti daug toliau. Turite stiprinti europinės politinės partijas, taip pat pasirūpinti šalių, šalių viduje vykstančiomis diskusijomis, kad juose europinis matmuo taip pat būtų nepamirštas. Taigi, be Europos. Europos masto politikų, politinių partijų bus sunku mobilizuoti rinkėjus. Na, prižadėjau, kad leisiu paklausti Kristinai, tačiau ponas Kasada nori pasisakyti. Aš manau, kad didysis dvidešimtukas nemenkina ES politinės reikšmės. Maničiau, kad G8 taip tą daro, G8 tai daro, nes priimami sprendimai pasauliniu mastu ir tai nebėra didžiosios valstybės plus Rusija, tai yra tiesiog didžiosios valstybės, tai yra naujai iškylančios valstybės, naujai besivystančios valstybės ir mes susidurime su naujomis pasaulinėmis realijomis. Didysis dvidešimtukas yra ta vieta, kur ES vaidins didesnį vaidmenį, kai bus vieningesnė, kaip jau buvo pasakyta. Kinijos įtaka Afrikoje ir Latino Amerikoje yra svarbus dalykai. ES turi turėti galimybę kalbėti vienu balsu, veikti vieningai. Būtent tai ir bus sustiprinta Lisabono sutarties dėka, kuri dar nėra ratifikuota. Visi ES piliečiai tikisi, kad mes to tikslo pasieksime. Mes manome, kad ši sutartis yra tikrai labai svarbi, tai yra būtina žingsnis, jei norime, kad globalizacijos procesui būtume pasirengę. Europa turi pereiti šį naują kontekstą. Todėl turi būti vieninga. Diskusijų pradžioje mes kalbėjome apie dalyvavimą rinkimuose, apie rinkėjų aktyvumą. Manau, kad svarbu sužinoti, koks yra galutinis dalyvavimo procentas. 43 procentai rinkėjų regis dalyvavo rinkimuose. Kurs. Pirmieji pranešimai buvo labai pesimistiški. Ir žiniasklaidos prognozijas buvo kur kas liūdnesnės negu tai, ką matome šiandien galutinės rezultatas koks yra. Be abejo, tikėjomės, kad e, padėtis skirtingose valstybėse bus kitokia, bet tai tik parodo, kad mes visos institucijos ir valstybės narės turime pasimokyti iš to, kas vyksta dabar. Turėtume pradėti galvoti, kaip pagerinti rezultatus ir geriau e, priartėti prie piliečių. Say, Aš noriu gerbiamas komisijos, gerbiamą komisijos narę pasakyti, kad tai nėra mišrus ar skirtingas rezultatas, tai yra blogas rezultatas. Tiek daug pastangų buvo dėta, bet reikėtų daugiau koordinavimo tarp Europos parlamento ir Europos komisijos. Jūs rengdama komunikavimo strategijas ir panašiai turėtumėte daugiau derinti veiksmus su kitomis institucijomis. Reikėtų klausti patiems savęs, kas vyksta kodėlgi vėl e, 3-4 procentais mažėja aktyvumas ir parlamento legitimumas sumažės, jeigu jis nesugebės e, priartinti to, kas vyksta Briuselėje ir Strasbūrė prie kiekvienos valstybės narės. Ko reikėtų tikėtis? Mūsų rinkėjai nėra kvaili vyksta kampanija, kuri buvo absoliučiai nacionali, nacionalinė. Tačiau ši rinkimų kampanija nebuvo nacionalinių parlamentų kampanija. Tai buvo e, didžiulio masto visuomenės nuomonio apklausa. Ir žmonės nusprendė balsuoti pagal nacionalinius jausmus, nes Europos masto diskusijos nevyko. Teikti, kad Europos parlamentas nėra legitimus, yra didelė klaida. E, per e, rinkimus į Kongresą Junktinėse Amerikos valstijose rinkėjų aktyvumas buvo mažesnis negu 50 procentų, tačiau e, Junktinių valstijų kongresas yra legitimiausias parlamentas pasaulyje. Taigi, jeigu Europos parlamentas bus renkamas 43 procentų rinkėjų ir jeigu jis nori toliau e, vykdyti tas galės, kurios jiems suteiktos, tai visa tai turi būti, bus daroma legitimiai. E, Visą tai bus teisėta, o ne priešingai. Galbūt kitą kartą žmonės tas, taps aktyvesni, nes jie pamatys, kad Europos parlamente kažkas vyksta, kažkas daroma. E, Esmė yra ta, kad žmonės pritraukti rinkimus galime parodydami, kad jiems rūpimi klausimai yra aptariami politinėse diskusijose. Be to iškyla problema susijusi su tuo, kas, ką politologai vadina uh, kaip antrarūšiai ar antraeiliai rinkimai. Europos parlamento rinkimai taip yra apibūdinami. Europos parlamento rinkimai turi būti tokie pat svarbus kaip ir visi kiti. Eh, Na, tai yra tikrai įdomus duomenys. Matome, kad sumažėjo dalyvavimas rinkimuose, tačiau tas sumažėjimas nėra labai didelis. Aš maniau, kad rinkėjų bus dar mažiau galėjo sudaryti įspūdis rinkėjams, kad iš jų šaipomasi, nes iš jų prašoma rinkti Europos parlamento narį, kuris turi kampanijos metu kalbėti apie nacionalinius klausimus. Tad rinkėjų kyla klausimas, tai kogi jam eiti balsuoti? Tam, kad galėtų padaryti malonumą kokiai nors partijai. Tuo tarpu, kai kalbėti reikėtų apie ES lygių klausimus, na, aš nežiūrėčiau taip pesimistiškai šį reikalą kaip jūs. Tačiau man kelia susirūpinimą vienas klausimas. Ir tas klausimas yra Europos parlamento ateitis. Kaip jūs sakėte, jeigu Lisabono sutartis bus ratifikuota, Europos parlamentas turės daugiau galių. Tačiau net be tos sutarties Europos parlamentas jau turi pakankamai daug galių. Jis yra atsakingas rinkėjų atžvilgių tas santykis tarp rinkėjų ir Europos parlamento ir toliau turi būti stiprinamas. Mes manome, kad jeigu Lisabono sutartis būtų ratifikuota, reikėtų pabrėžti tą įtraukiančios demokratijos būtinybę. Reikėtų, kad pilietinė visuomenė būtų aktyvesnė instituciniais tradiciniais kanalais reikėtų tą pilietinės visuomenės dalyvavimą šiuose procesuose skatinti. Turėtų aktyviau įsitraukti nevyriausybinės organizacijos, pilietinės organizacijos, socialiniai partneriai, kad visos jos dalyvautų šiuose procesuose, tai sustiprintų Europos parlamento legitimumą. Mes socialinėme ekonominėme komitete parengėme programą Europai. Šiame dokumente mes parengėme 22 dokumentus apie 22 svarbiausias ES problemas rekordinis skaičius, ar ne? Viena ES turi 22 stambes problemas. Tuose dokumentuose mes pasiūlėme 150 konkrečių siūlymų. Mes manome, kad mes, būdami socialinis ekonominis komitetas, turime suvaidinti šį vaidmenį, turime padėti tarybai, turime padėti komisijai. Kartu su Europos parlamentu e, turėtume renkti diskusiją, su komisija tokios diskusijos jau vyksta. Turime šiomis diskus, šiais klausimais renkti diskusijas ir tuomet Europos parlamento legitimumas tik sustiprėtų. Klausausi jūsų minčių ir išklausykime, kokie rezultatai atskirose šalise, kad matytume vidaus politiką, kiek turėjo įtakos dalyvavimui. Kristina, regis dar turi klausimą. Norėčiau pasiklausti jūsų apie stabilumo paktą. Ar jūs manote, kad jis turėtų išlikti, galioti? Žurnalistė kartuoja savo klausimą. Žinau, kad esant dabartiniams aplinkybėms vis tiek reikia reikalauti, kad biudžeto deficitas neviršytų 3 procentų, tai yra sudėtinga. Taigi, ar jūs manote, kad stabilumo paktas galbūt jau paseno? Man atrodo, kad ponė Merkel tą labai puikiai suformulavo. Vakar berots kalbėdama jį pasakė, kad uh, sunkiausias momentas bus tuo met, kuomet išbrisime iš krizės, nes tuo tarpu nieko daugiau negalime daryti. Turime e, pumpuoti grinuosius pinigus į ekonomiką. Tačiau, kai krizė palengvės, turėsime grįžti prie racionalaus biudžeto valdymo, tai bus ne, labai nelengva, bet turėsime tą padaryti. Na, Na, tai bus kitų diskusijų tema. Ir žinau, kad čia esantis dalyviai turės galimybę toliau kalbėti, bet daugiau laiko nebeturime, dabar yra pusė dešimtos vakaro. Noriu padėkoti visiems už tai, kad klausėtės mūsų diskusijų ir netrukus vėl susitiksime.